Baigiant, reikia pasakyti, jog labai gerai, kad pagaliau vieną kartą galime e, tiesiog pagirti banką. Ačiū, ponia Šmitai. Baigiame diskusijas. Balsavimas e, e, vyks rytoj nuo 11.30. Toliau pono Skinnerio pranešimas dėl draudimo garantijų sistemos. Ir žodis pranesiai keturios minutės. Ačiū, ponė pirminkė. Aš paskalbėsiu vietoje Piterio Skinnerio, kuris yra pranešėjas. Jis atsiprašo, kad negalėjo atvykti šiandien į šią diskusiją, nes jis tikrai norėjo pats čia kalbėti. Visų pirma, pono Skinnerio vardu noriu padėkoti visiems šešiliniams pranešėjams už bendradavimo dvasę, už puikų darbą nuveiktą rengiant pranešimą pranešimas dėl draudimo garantijų sistemos yra skirtas užtikrinti, kad e, apdraustos šalis būtų apsaugotos nuo galimo draudimo bendrovės bankroto, nepaisant to, kaip e, pavolisas yra parašytas. Garantijų sistemos valstybės narėse šiuo metu numato skirtingus elementus, e, kurie atspindi skirtingas rinkas. Pranešimas numato minimalų suderinimo lygmenį, kad atsispindėtų tas e, įvairiapusiškumas įvairiose valstybės narėse. Pranešime raginama komisija e, parengti direktyvą, kuri standartizuotų minimalius reikalavimus atspindinčius e, įvairiose valstybės narėse taikomą praktikoje, numatant minimalų vartotojų apsaugą. Pranešime taip pat komisija raginama vykdyti, įvykdyti detalę poveikio studiją, siekiant išsiaiškinti, e, kaip sukurti vienodas žaidimas sąlygas Europos draudimo rinkoje. Taip pat komisija, pra, ragina komisiją numatyti vienodą modelį e, apsaugos e, sistemoms e, apdraustųjų, kai draudimo bendrovės tampa nemokios. Ir mes raginame komisiją parengti pasiūlymų šioje srityje. Ponas Kineris sako, kad Jis yra atsidavęs e, bendradarbiavimo dalse dirbti toliau su komisija ir darybose su įvairiomis institucijomis Europos Sąjungoje. Ačiū. A, madam, dėkoju. Pone Ford dabar pasisakys. Ačiū. Norėčiau, kad perdotumėte padėko žodžius pranešėjai ir žinau, kad ponas Skinneris tikrai labai norėjo nuoseklios sistemos, e, draudimo garantijų sistemos ir tik džiaugiuosi, kad jis atsižvelgia į valstybių narių situacijas ir e, subsidiarumą. Tačiau aš nebalsuosiu už jo pranešimą, nes draudimo kaštai auga įvairiose sektoriuose, įvairiose valstybėse ir draudimo situacija dėl mokumo reikalavimų ir kitų dalykų yra labiau pažeidžiama sukčiavimui. Ir visi tie kaštai buvo suskaičiuoti dar prieš komisariai Reding įsiveliant į moterų vairuotojų diskusijas. Tiesiog tie kaštai tampa per dideli, ypatingai tiems, kurių pajamos mažos. Ir per dažnai komisija siūlo teisės aktus, kurie susiję su papildomomis išlaidomis, o naudos yra mažai. Norėčiau palaukti ir pažiūrėti, koks bus komisijos pasiūlymas šioje srityje prieš primdama sprendimą. Iš esmės, kokia nauda užtikrinti dide... papildomą vartotojo apsaugą draudimo produktų atveju, jeigu vartotojai negali nusipirkti draudimo poliso. Ačiū, ponia Ford. Žodis poniai Flašikovai Benovai. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, finansinė krizė parodė, kad vartotojų pasitikėjimas yra labai silpnas. Kompensacijos išmokamos labai nedidelės, o kaštai dideli. Ir draudimo galimybėmis gali pasinaudoti vartotojai tik tuo met, jeigu draudimo uh, bendrovė taptų nemoki. Tačiau draudimo bendrovės skiriasi, turint omenyje draudimo kriterijus ir taip pat skiriasi ir kriterijai ir įvairios draudimo galimybės ir jeigu norime išsaugoti vartotojų pasitikėjimą, manau, Turime sukurti bendrą vartotojų apsaugos sistemą apskritai, vienodą sistemą. Atvirai tariant, vartotojas turi žinoti, kad ką jis bepirktų, e, tas produktas yra apdraustas ir gali, kad jis galėtų tikėtis šimtaprocentinės kompensacijos visose ES valstybėse narėse. Nebazesku. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga turėtų užtikrinti vartotojų apsaugą, bankrutuojant e, draudimo įmonėms arba kuomet joms grėsia bankrotas ir jos gali, e, negali vykti savo uh, sutartinių įsipareigojimų, priešingų atveju bus iškraipama konkurencija ES. Rumunija yra viena iš 11 valstybių narių, uh, kurioje veikia bendroji draudimo garantijų sistema. Tai reiškia, kad visoje ES vartotojai e, šioje srityje nėra apsaugoti. Aš pasisakau už bendrąją draudėjų apsaugą visoje Europos Sąjungą ir e, taip pat reikia e, gyvenant nacionalinės draudimų sistemas vadovautis susitarimo principu. Pana Kelius, teikiamas žodis. Teigiamai vertinu pana Skinnerio pranešimą. Visi su draudimu susiję klausimai dažnai svarstami. Šiuo metu mano šalyje susiformavo keista padėtis, atlyginimai yra E, mažinami, tuo tarpu draudimo sąnaudos e, smarkiai didėja tiek bendro draudimo, tiek sveikatos draudimo ir e, daug piliečių negali sauliaisti sudaryti draudimo sutartis. Ir šiuo metu šešis kartus padidėjo išlaudos draudimui daugelis sričių lieka neapdraustos, todėl reikia užtikrinti vienodas sąlygas visoje Europos Sąjungoje, kad užtikrintume e, vartotojų draudimą, e, kad e, už tai, ką jie moka, <clears throat> žinotų, jog draudimas jiems galioja. Ponai Paškai suteikiamas žodis. Pana pirmininkė, komisijos nariai mokumo e, direktyva 14 metais įsigalios, e, jos nuostatos turės rimtos įtakos draudimo rinkai, tačiau vartotojai nebus apdraudžiami ir apsaugoti draudimo bendrovėms bankrutuojant. <clears throat> Turime e, suderinti. Komisija turi pateikti pasiūlymus dėl draudimo rinkos suvienodinimo remiantis direktyvos nuostatomis, nes kai kuriuose valstybėse narėse bendrųjų draudimo sistemų vis dar nėra, todėl minimalios bendrasios nuostatos galėtų būti geras problemos sprendimas, reiktų tačiau vadovauti subsidirumo principu, leisti veikti E, draudimo bendrovė dukterinėms įmonėms, tačiau tai taip pat yra susijęs su didesnėmis e, išlaidomis. Todėl atrodo, kad geriausias sprendimas turėtų būti vadovaujamasis geografiniu kriterijumi. Komisija turėtų išnaudoti likusi laiką, kad pateiktų atitinkamus teisės aktų pasiūlymus, siekiant suderinti draudimo garantijų sistemą su ES. Dabar pas Mikolašik komisijos nary draudimo garantijų sistemų skirtumai susijęs su e, skirtingų valstybių narių ypatumais vartotojams, tačiau tai kelia problemų, nes jie nežino, kokia sistema jų atžvilgių galios draudimo garantijų sistemos turėtų užtikrinti vienodą visų vartotojų apsaugą, išmokant jiems žalos atlyginimą, taip pat numatant atitinkamus apsaugos atvejus bankrutuojant draudimo bendrovėms, apdraudžiant jų indėlius ir užtikrinant kitas sąlygas būtinas draudimo rinkoje. Visi vartotojai nesvarbu, kokie šalyje gyventų ir kokią riziką patirtų, turėtų būti apsaugoti vienodai. Labai ačiū. Ponai Rems, suteikime žodį. Prezidentė. Ačiū pirmininkė, gerbami parlamento nariai. Noriu pasveikinti poną Skinnerį ir jį pakeitusi ponas Sančias Presėdo ir ekonomikos komitetą parengus e, pranešimą apie draudimo garantijų sistemas. Šis pranešimas yra geras žingsnis įtvirtinant europinį požiūrį, siekiant e, panaikinti susiskaidimą su minimaliu suderinimu. Kai dėl grafiko, tai komisija ketina patvirtinti, patvirtinti pasiūlymą dėl direktyvos iki kitų metų pabaigos. Manau, kad visi sutiksite, kad e, dėl įvairių išsakytų dalykų, pavyzdžiui, dėl to, kad e, namų valstybės principo ir svarbumo pateikti vartotojams tinkamą ir lengvai suprantamą informaciją, pavyzdžiui, per vieną kontaktinį punktą yra gerai, tačiau yra svarbu klausimų, dėl kurių baltoji knyga patikta praėjusiais metais, patikė argumentų dėl tos komisijos pozicijos, kuri ne visiškai atitinka šiandien pateiktą pranešimą. Dėl padengimo, tai mūsų pozicija Baltoje knygoje buvo ta, kad e, draudimo garantijos sistemos turėtų apimti ir gyvybės, ir negyvybės draudimo polisus. Dėl finansavimo arguments Baltoje knygoje buvo sakoma, kad e, finansavimo lygis turi būti pakankamas e, su perinamojo laikotarpiu pagal direktyvą. Ir jeigu finansavimas būtų eksante ar ekspost, Baltojoje knygoje mes sakėme, kad draudimo garantijos sistemos nacionalinių lygmenių turėtų būti finansuojamas bent jau tam tikrų mastų eksante įnašais iš draudimo įmonių. Tačiau komisija netmetė galimybės, kad jeigu trūktų išteklių, eksantė lėšos būtų papildytos ekspost finansavimo tvarka. Gerbimi parlamento nariai, ponas Kinerio pranešimas pateiktas labai svarbiu metu, kuomet rengėme Europos režimą, draudimo garantijų sistemams ir manome, kad nebus labai sunku ateityje rasti E, gerų bendrų pozicijų, kurios būtų priimtinos tiek Europos parlamentui, tiek komisijai. Ir mus e, gana smarkiai paskatino jūsų atsidavimas parlamente, jūsų įsipareigojimai ir jūsų pranešimas sustiprina šį tikėjimą, kad mūsų bendras darbas bus sėkmingas. Ačiū. Ačiū, ponia komisarė. Baigiame balsuoti, o balsavimas bus rytoj 11.30. Toliau klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, dėl subsidarumo principo taikomo įsigaliojimus Lisabonos sutračiai.